O dabar balsavimo motyvų paaiškinimai e, dėl to, dėl ko mes balsavome e, šį rytą. Tikrai daug yra e, pranešimų ir daug paaiškinimų, taigi reikalausiu laikytis minutės, jeigu ne, nu, iš karto išjungsiu kalbėtojo mikrofoną. Dėl busutil, panas Rodi, vieną minutę. Øh, Ačiū pirmininkė. E, Frontex reglamento peržiūra yra labai svarbi išorės sienų tarnybos patiria didžiulį spaudimą. Ir tikrai šį pavasarį darbo krūvis ypač išaugo. Mm Danijos liberalų partija prieš dviejus metus rinkimų kampanijoje pabrėžė, kaip svarbu kad visos valstybės prisidėtų prie išorės sienų kontrolės. Todėl labai džiaugiamės, kad dabar tai yra garantuojama, kad tai bus ateityje. Ne vien tik todėl, kad yra svarbu įvykti rinkiminius pažadus, bet ir todėl, kad mūsų išorės sienos yra tai, kas sukuria mūsų bendrijos pagrindą ir tai yra labai svarbu, taip pat ir simboliškai. Asitala. Mr. Itolo in the chamber? Ar yra panas Itala salėje? Jei ne, tuomet Las Bergezijo. Ne, jo irgi nėra salėje. Las Fidansa. Mr. Mastella is present. Pas Mastella, prašom. Una delle prerogative dello spazio comune di libertà. Viena iš bendros teisingumo saugumo erdvės prerogatyvų yra tai, kad Šengeno zonoje panaikiname vidinės sienas. Tačiau tai reiškia, kad ES išorės sienos yra bendro intereso dalykas. Taigi mes turime užtikrinti, kad jos būtų valdomos koordinuotai. Todėl labai svarbu yra taikyti, priimti ir taikyti bendras taisyklės, užtikrinti geresnį darbų koordinavimą tarp valstybių narių ir geriau pasidalyti ištekliais. Čia svarbiausia reikalauja, kad bendarbiavimas būtų paremtas solidarumu tarp valstybių narių, ypač kai eina kalba apie um, valstybės prie sienos. Dėl geografinės padėties jos turi spręsti visus klausimus susijusius su migracijos rautais, pavyzdžiui, Italijai ypatingai. Taigi balsavau už šį dokumentą, kadangi sugebėjome patobulinti ir pakeisti pasiūlymą dėl Frontex agentūros ir uh, sugebėjome užtikrinti, kad galėtų tinkamai veikti šią agentūrą, kad būtų reikiami e, ištekliai. Ačiū, panas Pirka. Sihidalgo pranešimas. A, srodė. Tak for det. Med denne egen initiativbetænkning hilser vi kommissionens grønbog. Ačiū. E, šiame pranešime, parengtame savo iniciatyvą, kalbame apie komisijos žalėją knygą. Ir Joje pasakyta, kad auditas e, gali atlikti labai svarbu vaidmenį prižiūrint finansinės institucijas. Svarbu, kad yra siunčiamas aišku signalas, jog reikia skaidrumo ir kokybės audito įmonių darbe. Svarbu gerinti finansų rinkos kokybę, užtikrinti didesnį finansinių paslaugų prieinamumą. Komisija pateikė šį pasiūlymą, kuriuo siekia užtikrinti auditorių kontrolierių nepriklausomumą, tačiau turi būti užtikrinta ir jų darbo kokybė. Dabar ponia Maginės. Ačiū pirmininkė. Dėl auditorių vaidmens. Airijai Airija yra sukaupusi nelengvos patirties. Galiu pacituoti mūsų nacionalinio turto valdymo agentūros e, pirmininką. Jis kvestionavo auditorių vaidmenį iki pat bankų žlugimo. Bankai e, milijardinės e, blogas skolas perdodavo turto valdymo agentūrai. Ir auditoriai teigia, kad ne jie buvo atsakingi už tai, kad atkreiptų dėmesį į probleminį turtą, pavyzdžiui, ar kitas problemas, pavyzdžiui, į didelę rizikos koncentraciją ir jos finansų institucijose 2004-2007 metais. Žinoma, mes turime labai atidžiai išnagrinėti auditorių darbą, vaidmenį. Prireiks keisti taisyklės ir aš mm, komisarui Barnijė sakiau, kad sveikinu jo e, pastabas dėl to, kad galios yra suteiktos labai kelios, tik keliose audito įmonėse. Ponas Hanan beprotybė reiškia kartoti tuos pačius veiksmus, tikinti skirtingo rezultato. Ir turiu pasakyti, kad ES lyderiai man dabar primena sceną iš Simpsonų animacinio filmo, kai e, vienas iš veikėjų vis, vis nusitrenkė elektrą. Uh, Mes kalbame fiskalinę ir ekonominę sąjungą. Problema buvo skolos, dabar tos skolos yra dar padidintos ir jos e, krenta ant žmonių pečių. E, turiu pasakyti, kad e, pacientams dabar lyg į burnas kišama vis daugiau vaistų, nors rezultai neduoda rezultatų noriu priminti, kad Jonathanas Swiftas jau e, savaip kalbėjo apie tą problemą. Right. Mr. Kelly, one minute. Mas Kelly, vienai minutė. Good morning, Sir Ukron. Um, first of all, the title here of this uh, proposal šio pasiūlymo pavadinimas sukelia tokį įspūdį, kad galbūt krizė jau baigėsi. Galima pasimokyti iš krizės, tačiau kol kas mes dar net nežinome, ar tai yra krizės pradžia, vidurys ar pabaiga. Aišku, kuo greičiau ji baigsis, tuo geriau. Reikia pasimokyti ir, iš tos patirties, ypač kalbant apie auditą. Kolegė Maginės pabrėžė, koks yra airijos požiūris ir aš pritariu tam. Taip pat noriu pasveikinti kalbą, kurią pasakė Lenkijos prezidentas. Manau, kad mums reikia daugiau tokio pozityvaus požiūrio. Kaip jis sakė, reikia galvoti ne vien apie krizę, bet reikia užtikrinti nuolatinį stabilumą Būtent tam esame mes čia, mes turime dirbti kad, tam, kad taip ir būtų, kad išbristumėm iš krizės ir niekada į ją vėl nepatektumėm. Ačiū. Bauer pranešimo, panas Rodė. Ældre kvinder er sikkert senstančios moteris turi susiduria su didesnė rizika įbristi į skurdą nei vyrai, dažniau yra be darbo, mažesnės pensijas gauna, galbūt ir švietimo prasme mažai, menkesnis išsilavinimas yra, e, o gyvena ilgiau nei vyrai. Taigi joms iškyla daug desnė rizika, kad bus vienišos pagyvenusiame amžiuje. Taigi, koks būtų atsakas ypatingos priemonės moterims? Turime vienodas sąlygas darbo rinkoje, kad visi galėtų gauti vienodus darbus, turėtų lygias galimybės, vienodą darbo užmokestį gautų. Tai yra vienodų galimybių klausimas. Yes. Maginės. Ačiū pirmininkė. Šis pranešimas labai naudingas, kadangi uh, jis aiškiai e, išsta, pristato situaciją, su kuria susidurė per pensinio amžiaus artėjančios moteris. Tačiau reikia taip pat pažvelgti į um, tą e, klausimą ir, ir sveikinu, kad kitais metais um, mes paskirsime tuos metus aktyvaus senėjimo ir kartų solidarumo e, metais, nes tai yra tikrai problema, mes turime atkreipti visuomenės dėmesį, tai tai yra e, ir, ir moterų, bet ir vyrų e, problema, nes iš tikrųjų senstantiems žmonėms reikalinga priežiūra, kažkas juos turės globoti. Taigi Aš nemanau, kad yra kokių lengvų sprendimų ir visuomenė turi atsargiai aptarti visus dalykus susijusius su tuo, ką visuomenė ketina o, um, mokėti tiems, kurie gaus kažkokias tai išmokas, kažkokias, kas jiems bus garantuota artėjant um, prie pensinio amžiaus. Piacere all'attenzione rivolta dal Parlamento alla situazione. Turėčiau pasakyti, kad džiaugiuosi, kad Europos parlamentas dabar užsijima e, šią problemą, tai būtent prie pensinio amžiaus artėjančių moterų padėties problema. Iš tiesų, Europos parlamentas turi imtis e, šios problemos, nes ES žmonių amžius vis didėja. Todėl aš sutinku, kad valstybės narės turėtų būti skatinamos geriau išvelgti į moterų vaidmenį E, ypač teikiantiems priežiūrą, reikėtų taikyti tam tikrus standartus, e, e, be to reiktų užtikrinti ir užimtumą, jeigu tai įmanoma. Nes reikia skatinti ir moterų, kurios yra apie 50 metų užimtumą. Dabar aš norėčiau pakartoti komisijos teiginį, kad reikėtų užtikrinti tiek vyrų, tiek moterų socialinę apsaugą, pavyzdžiui, tų moterų ir vyrų, kurie prižiūri savo artimuosius. Ačiū, ponia Harkin. Ačiū, ponia pirmininkė. Daug iš esmės skaičių šiame pranešime yra, yra žinomi, tai 17,5 e, procentai skirtumas darbo užmokesčių tarp vyrų ir moterų. E, tačiau ir yra iš esmės e, moter, toks skirtumas, kad moteris užima, uždirba 67,5 procentus to, ką uždirba vyrai. Ir apskritai moteris yra dis, diskriminuojamos. Ir tai yra didžiulis skirtumas gaunant vėliau pensijas. Todėl moteris susiduria su skurdu kai jos laukia atitinkamo amžiaus. Bet o kitas dalykas, moteriams sunkiau siekti karjeros, nes turi atlikti tam tikrus priežiūros darbus, prižiūrėti vaikus, e, artimuosius. Uh, Kitas dalykas tai yra faktas, kad e, moteris, kurios e, e, turi vaikų arba artimųjų, kuriuos reikia prižiūrėti, jos iš esmės, imdamos atostogas arba dirbdamos mažiau, nukentės senatvėje. Tai yra paprasta. Aš manau, kad mes turėtume anksčiau atsižvelgti tai, nes kitaip nebūtume susidūrę su tom problemomis, kurias dabar turime. Pone Makartė, pranešimas, panas Rodė. Iš esmės, kai mes e, priėmė direktyvą dėl mediacijos, dėl tarpininkavimo e, civiliniuose ginčiuose. Ir e, daugelį valstybių narių tokia praktika egzistuoja. Taip siekiama išvengti bylų iškeliamo teismuose ir teismų apkrovos. Dabar šitą praktiką susijusiu tarpininkavimu, tai komisija uh, E, reikalauja, kad būtų taikomas kuo daugiau šitas tarpininkavimas. Taip, ponia Dots, prašau. Ačiū pirmininkė. Iš mano patirties Šiaurės Airijoje savanoriškas moduliavimas yra labai sudėtingas. Dažnai atimami pinigai iš ūkininkų ir po to perskirstomi nedideliam skaičiui e, at, keistai atrinktų ūkininkų. Ir štai e, mano regione mes tai neseniai matėme Šiaurės Airijoje. E, taip pat gali būti, kad kai kurie ūkininkai susiduria su neteisingomis sąlygomis konkurencijos prasme, palyginti su ten, kur nėra savanoriško moduliavimo. Išmokos yra labai svarbios ūkininkams ir visai ekonomikai. Žūp po, po 23 metų turės būti užtikrintos labai sąžiningos sąlygos visiems ūkininkams. Hanan. Today's... Pirmininkė, šiandien pradėjome balsavimą. At anuliuodami pasenusią direktyvą. Taigi, kai galvoju iš tikrųjų tokio masto sprendimai, ką reiškia, ką dar mes anuliuosime, ką dar atšauksime. Nuostabu, 21 amžiaus savoka, žemės ūkis valdomas e, taisant kainas arba žuvininkystės politika, e, marksistiškais principais e, tvarkoma dėl vienodų prieigų prie išteklių arba eksporto kreditais, darbo valandų reguliavimas ar ta mintis, kad ES gali būti valdoma 27 stiprių, te, stiprių technokratijų. Pažiūrėkite aplinkui pamatysite iš tikrųjų, ana, kiek anachronizmų planavimas o, ES pradžios visi sprendimai. Indonezija gal būtų turtingesnė nei Singapūras, ES gal bus turtingesnė nei Šveicarija. Na, iš tikrųjų, šiems projektams reikia technologinių pakeitimų vienodą prieigą prie um, išteklių, kai minėjote, turbūt padarėte klaidą. Turbūt bus galima pataisyti tai. Žado pranešimas. Ponas Susta, pirmas kalbėtojas. Signor Presidente, onorevoli kolegi, ogni inicija. Pirmininkė, kolegos, kiekviena iniciatyva, kuria yra siekiama gerinti realią ekonomiką vyraujant kriziai, turi būti sveikinama. Ir ypač tai pasakytina apie mūsų įmonių konkurencingumo didinimą pasaulinėje rinkoje. Norėčiau padėkoti ponui Žado ir šešėliniams pranešėjams už tai, kad padėjo mums renkti pranešimą, kuriame kalbama apie investicijų rėmimą, didesnį skaidrumą ir biurokratinės naštos mažoms ir vidutinėms įmonėms mažymą. Tikiuosi, kad tas susitarimas, tas, kurį mes perkeliame iš EBPO jį parems ir kiti partneriai pasaulyje. Jis užtikrins, kad visiems subjektams būtų sudarytos vienodos sąlygos, kad Europa nenukentėtų konkurencingumo prasme. E, o tai yra labai svarbu mūsų augimui. Dabar ponas Antonijoci. Maždaug pusė pramonės projektų, kurių metu išmetama daug CO2 besivysančiose šalise, bus remiami eksporto kreditų agentūrų. Čia kyla socialinė rizika ir aplinkos ir pavojus aplinkai. Reikia pasigilinti į šį reiškinį, atkreipti dėmesį į jo mastą. Mes dabar neturime jokių informacijos skaidrumo taisyklių ir panašu, kad dabartinė situacija kertasi su mūsų e, aplinkosaugos politika. Taigi reikėtų pasigilinti į šio reiškinio mastą. Svarbu įvertinti riziką, tai būtų pirmas žingsnis tinkama linkme. Tikiuosi, kad mums pavyks užtikrinti, kad ta finansinė parama visų pirma būtų skiriama CO2 išmetimams mažinti, kaip ir sakiau pradžioje. Dabar ponas Hanin. Pirmininkė, įsivaizduokime, jeigu verslas e, atlygintų savo geriausiams klientams. Toks verslas nebūtų sėkmingas, tačiau mes tokią mintį panašu, kad įgyvendiname visame žemynė, taikydami eksporto kreditų E, politiką. Tačiau tai nepasiteisina. 80-metyje ES ES buvo pagaminama 36 procentai pasaulinio BVP, dabar tas skaičius yra 25 procentai. Ką reikėtų daryti, kad mūsų ūkis auktų? Manau, kad užuominą pateikė patys komisijos skaičiai. E, vidaus rinkos komisaras buvęs Günteris Verhogenas kalbėjo apie reguliavimą ir paaiškėjo, kad tas reguliavimas su kainuoja šimtus milijonus eurų per metus. O e, vidaus rinkos privalumai yra 120 milijardų. Taigi komisija žino skaičius. Vidaus rinka yra penkis kartus brangesnė negu jos duodama nauda. Pirmininkė, e, ne šalis prekiauja tarpusavyje, įmonės prekiauja tarpusavyje ir šal, valstybės turėtų pasitraukti joms iš kelio. Ačiū. First speaker is Mr. Rodo again. Dabar žodis ponui Rodo dėl pono Biliktario pranešimo. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš ties mūsų ekonomikai tai yra didelis iššūkis. Turiuomenyje, kad išteklių trūkumas yra iššūkis pats savaime išteklių tarsi pat pakaktų, bet jie naudojami netinkamai, dėl to kyla įvairūs konfliktai dėl išteklių. Tačiau atsakymas nėra bendrijos supirkimo mechanizmai, tą bandėme anksčiau ir tas nepavyko. Reikia dvišalių pagrindų bandyti spausti valstybės, bandyti taikyti legaus traktavimo principus bei stengtis užtikrinti didesnį rinkos poveikį. Tai būtų daug sėkmingiau negu supirkimo mechanizmai. Ačiū dabar ponas Deandželis, prašom. Ačiū ponė pirmininkė. Mano nuomonė Jeigu norime kalbėti apie efektyvumą, negalime galvoti tik apie BVP, galvoti bendrai turime apie socialinę politiką, apie vystimosi politiką, nuostatos dėl e, žmogaus teisių, darbuotojų, e, darbdavių teisių, tai turi būti susitarimo dalis. Čia aišku, lemiamą vaidmenį suvaidins Europos inovacijų politika. Jos tikslas įgyvendinti visą eilę priemonių, bei įgalinti sėkmingiau panaudoti išteklius, juos perdirbti, juos panaudoti efektyviau. Reikia atitinkamų susitarimų su tiekėjais ne iš valstybių narių. Labai svarbu taip pat skatinti užimtumą. Žodis ponui Bylan, prašom. Ačiū išteklių politika yra viena svarbiausių politikos ryšių bendryjoje, vieni ištekliai yra retesni ir jiems turime skirti ypatingą dėmesį. Taip pat reikia ieškoti galimybių šios išteklius efektyviau panaudoti. Kalbant apie šių išteklių naudojimo ateitį, turime sukurti skaidrės ir aiškės jų panaudojimo sąlygas. Busimuoji es politika, kuri yra grindžiama pramonė, neišvengiamai turiu mm, užsitikrinti ir prieigą prie išteklių. Turime galvoti apie novatoriškus ir galaikius sprendimus prieigoje prie išteklių. Tokiu būdu užtikrinsime Europos gamintojų konkurencingumą pramonės politikoje. Tai yra svarbiausia, o mes čia kalbame apie Europos ateitį. Ponas Kasparė, aš balsavau už Butikofer pranešimą, tačiau kai ko man trūksta šiame pranešime, mes kaip Europos parlamentas nepas, nieko nepasakome, kaip kontroliuosime, kaip komisija įgyvendina mūsų reikalavimus ir pageidavimus. Tai yra didelis trūkumas ir tikrai būtų gerai, kad EP artimiausiais mėnesiais pagalvotų apie tai, kad negalima tik komisijai kelti reikalavimus, bet ir turi rūpintis jų įgyvendinimu. Būtent ko mes norime iš Europos komisijos ir kaip ji tai turi įgyvendinti. Deja, šiame pranešime to, tas aspektas pamirštas ir ateityje turėtumėme išvengti tokių klaidų. Ačiū, panas Antonioci. Pirmininkė, aš labai džiaugiuosi pranešimu, kurį parengė mūsų kolega ponas Butikofe. Europos Sąjungai reikia tvirtų tvirto pramoninio pagrindo ekonomikos augimo ateityje. To nepasieksime, jeigu neužsitikrinsime e, apsirūpinimo žaliavomis. E, kadangi nėra bendro požiūrio tarptautinėje arenoje, atrodo, kad mes nukenčiame. Kaip užtikrinti, kad mūsų interesai būtų apsaugoti santykiuose su tokiamis valstybėmis su kin, kaip Kinija, neturint vieningos Europos strategijos. Turime mąstyti apie galimas būsimas krizės, kurios gali ištikti mūsų apsirūpinime žaliavomis rytyje. Ačiū. Toliau ponė Morkūnaitė Mikulėninė svarstydami europos sąjungos žaliavų strategiją ir norėdami išspręsti žaliavų problemą europoje turime visų pirma pradėti nuo savęs. visuotinai pripažįstama jog lengviausiai prieinamas žaliavų šaltinis atliekos deja nors atliekų perdirbimo vidurkis europos sąjungoje nuolat auga tebėra nemažai valstybių narių kur ženkli dalis atliekų patenka į sąvartynus todėl valstybės ilgą laiką gyvenusios planinės ekonomikos zonoje ir kurių ekonomika iš esmės tebesiremia gamyba apdirbimu ar perdirbimu o ne inovacijomis tai galėtų matyti kaip didelę galimybę. didesnis dėmesys atliekų perdirbimui ir žaliavų gavimui iš jų ne tik prisidėtų sprendžiant es žaliavų problemas bet ir turėtų ženklios naudos valstybių ekonomikoms. todėl raginu tiek komisiją tiek valstybes nares imtis aktyvesnių veiksmų žaliavų gavyboje iš atliekų. ačiū. Pone Maginis, ačiū ponė pirmininkė, tai yra naudingas ir svarbus pranešimas, nes mūsų bendrovėms reikia žaliavų. Bet aš e, manau, kad reikėtų pareikšti, jog šiame pranešime neaptarta pagrindinė žaliava - žemė. Ir tai yra susiję su mūsų apsirūpinimu maistu, energetika ir klimato kaita. Vienas iš e, didžiausių susirūpinimą keliančių problemų pasaulyje yra žemės užgrobimas, kai stambiosios pasaulio bendrovės nusiperka žemę besivystančiose šalise ir tai turi neigiamų padarinių vietos gyventojams ir jų pragyvenimui. Manau, kad e, žemės e, prieinamumo ir panaudojimo klausimas ES yra gyvybiškai svarbus. Be to, tas klausimas yra nepaprastai svarbus besivystančiam pasauliui ir ES pagalbos besivystančiam pasauliui politikai. Tai yra apsirūpinimo žaliavomis klausimas, nes žemėje yra tos žaliavos, kurio mums reikia. Žemės nuosavybė ir jos uh, kontrolė uh, įgaus vis didesnę reikšmę, kai mes suprasime, kad žemės daugiau pasaulyje neatsiras. Ponas Pirilio. Grazie, prezident. Ačiū, ponė pirmininkė. Pasaulio rinkoje, kurioje dominuoja dideli kainų sviravimai ir kurioje finansavimas stringa, galima rekomenduoti tik Europos strategiją žaliavoms rinkose jos sukūrimą. Šiandien akivaizdžiai matome, kad reikia daugiau skaidrumo finansų rinkose, ypač kai kalbame apie žaliavų pirkimą. Tuo pat metu yra svarbu skirti daugiau dėmesio žaliavų tiekėjams ir žaliavų tiekimui mažoms bei vidutinėms įmonėms. Tik taip mes galėsime sustiprinti tų įmonių konkurencingumą. Be to, svarbu pabrėžti, kad privalu laikytis prekybos susitarimų su ne ES valstybėmis narėmis. Tuose susitarimuose turėtų būti įtraukti straipsniai dėl pagarbo žmogaus teisėms ir įmonių socialiniai atsakomybei. Murphy, ačiū ponė pirmininkė, aš balsavau prieš šį pranešimą nes iš esmės ES strategija reiškia, kad resursai yra užgrėbiami stambiųjų ES bendrovių. Jos nori turėti žalivas bet kokią kainą, nepaisant to, kad tai žaloja e, vietos gyventojų, jų veikla turi, daro žalą e, aplinkai. Kai aš lankiausi Kazakstane, mačiau, e, kokią žalą arseno metalo e, ir metalo kasyklos daro vietos gyventojams, kaip vietos darbuotojų teisės yra paminamos. Tai, kad yra raginama taikyti diplomatinės priemonės naudojant žalėvas, atrodo jokinga, nes viskas yra tarnauja tik tai stambiųjų bendrovių interesams. Stambiųjų bendrovių vaidmuo ir šioje institucijoje yra akivaizdus. Labai daug parlamentarų pasisakė už tokį labai agresyvų pranešimą. Tai akivaizdžiai rodo, kad tie parlamentarai atstovauja stambiųjų pramonininkų interesus. Vietoj to, kad žaliavos tarnautų e, toms stambiausioms tarptautinėms bendrovėms, jos turėtų būti valdomos demokratiškai parlamentiniu būdu ir esančios valstybėse žaliavos turi padėti padidinti žmonių gyvenimo lygį. Toliau pono Otumar pranešimas, ponas Milana pirmą. Ačiū ponė pirmininkė. Norėčiau išreikšti savo paramą mm, mūsų sprendimui balsuoti už šį pranešimą. Italija pateikė panašių pasiūlymų ir kitose forumuose ir kontekstuose. Iš tikrųjų, labai svarbu didesnį dėmesį skirti žuvininkystės politikai, pavyzdžiui, Adrijos jūros vandenyse, kur susidurėme su skirtingomis e, jūrų e, teisės nuostatomis, ten galioja ir ne ES valstybių narių įstatymai. Taigi reikia akcentuoti inovacijas ir kurti Europos pasienio policijos pajėgas. Tai tikrai būtų svarbus žingsnis priekin, e, užtikrinant e, tinkamą aplinką mūsų žvėjams. Pranešimas ponas Rodė naturkatastrofe af historiske dimensioner og derfor er det selvfølgelig også helt på sin plads at vi i eu gennemgår vores. Išties eh, katastrofos jūroje sukelia didelių mm, ir liūdnų pastangų, būtent ir gerai dėl to, kad ES stengiasi imtis čia priemonių, tačiau be abejo daug kas dar lieka nepadaryta. Daugiausia valstybės narės turi pasirūpinti, kad regioninių lygmenių Šiaurės jūroje vyktų eh, sėkmingas bendradarbiavimas ir tuo bendradarbiavimu pasiremint būtų galima išplėsti jį ir į kitus regionus. Reikia galvoti apie taršą, bei situaciją turi prižiūrėti nepriklausomi ekspertai. Ačiū. Dabar ponė Morkūnaitė Mikulėninė, prašom. Pasaulyje didėjant naftos ir jos produktų poreikiams kyla noras ir daugiau jų išgauti. Deja, tradiciniuose grėžiniuose naftos ir dujų mažėja todėl žvalgomasi į tas vietas kur naftos ir dujų nemažai tačiau jos išgavimas brangesnis ir pavojingesnis tai yra į jūrų gelmes. katastrofa meksikos įlankoje praėjusiais metais parodė kad planuojant eksploatuojant ir uždarant tokius gręžinius reikia ypatingo atsargumo todėl šis e, europos parlamento dokumentas numatantis griežtesnius reikalavimus gręžinių operatoriams ir suteikiantis daugiau įgaliojimų priežiūros institucijoms labai laiku. E, džiaugiuosi kad pranešime atsispindi ir mano pateikti pakeitimai. Ir reikia tikrai atkreipti dėmesį į keletą aspektų. Pirma, tarša negalioja valstybių sienos. Todėl svarbu, kad nemažiau griežti reikalavimai būtų taikomi ir trečiosiose valstybėse vykdomiems projektams, ypač ES kaiminystėje, ir trečiosiose šalise registruotoms įmonėms. Su trečiosiomis šalimis turime pasiekti ir susitarimą dėl žalos aplinkai atlyginimo įvykus avarijai tų trečiųjų šalių jurisdikcijoje. Antra, pavojus aplinkai kyla ne tik išgaunant resursus, bet ir juos transportuojant bei eksploatuojant transporto transportavimo infrastruktūrą ar tai būtų tanklaiviai ar vamzdynai. Ačiū dabar ponas Pirilo, prašom. Sì, grazie Presidente, onorevoli. Ačiū pirmininkė. Kolegos. Manau, jog šiandienos balsavimas mus priartino prie mūsų tikslo užtikrinti saugesnę e, tokių grėžinių e, veiklą ir eksploatavimą. Žinoma, nenorime, kad pasikartotų 2010-ųjų e, katastrofa Meksikos įlankoje, kuomet buvo padaryta milžiniška žala, taip pat žuvo žmonės. Ir būtent todėl reikėtų geriau koordinuoti civilinės apsaugos e, struktūras ir Mm, susijusias institucijas. Todėl aš ypač džiaugiuosi, kad numatyta stiprinti priežiūros institucijų koordinavimą ir užtikrinti, kad, būtų, kad ES būtų vyrautų bendras požiūris iš šios klausimus. Būtent todėl aš palaikau Europos viduržėme jūros e, valdžios instituciją, kuri būtų atsakinga už, tokios, e, iš, už tokių kompanijų veiklą. Ponas Bylan, ačiū, pirmininkė. Katastrofa Meksikos įlankoje atskleidė, kad reikia bendrų veiksmų užtikrinant saugumą, nes mes turime nemažai tokių e, gavybos e, platformų Šiaurės jūroje. E, Mums reikia ir nuoseklių teisinių priemonių, kad galėtumėme užtikrinti šio sektorių saugumą. Mes taip pat turime nepamiršti aplinkos saugos bei, bei būtinybės užtikrinti žmonių saugumą. Todėl mes turėtumėme bendradarbiauti ir su kaimynais. Aš turiu omeny mūsų kaiminus viduržėme jūros regione, bei taip pat su Rusija ir jungtinėmis valstijomis. Manau, jog bendros skaidrios priemonės užtikrins ekonominį pranašumą ir didesnį saugumą. Todėl aš balsavau už šią rezoliuciją. Ačiū toliau, ponas Bartolotsi. Grazie, Ačiū, pirmininkė. katastrofa Meksikos įlankoje įvykusi prieš metus paragino Europos komisiją e, giliau pasidomėti tokių e, įmonių veikla, nes ES nori įtvirtinti savo poziciją patvirtindama tekstą, kuriame būtų numatytos galimybės užtikrinti šios sektoriaus tinkamą veiklą, nes darbas šiame sektorėje susijusias su didžiuliu pavojami. Būtent todėl ES turi skatinti, galvoja apie tai, kad reiktų skatinti tokią veiklą atviroje jūroje. Mes norime geresnio tarptautinio koordinavimo, realistinio požiūrio, kuris užtikrintų pažangiosios praktikos klaidą procedūrų lygmenių. Taip pat uh, Norime, kad bu, tai žinome, kad bus sukurtos naujos papildomos institucijos, tačiau jos tikrai neturėtų susisilpninti mūsų bendro tikslo finansų požiūrį. Iš esmės norime, kad e, vei, veiklą vykdančios įmonės prisimti daugiau atsakomybės, kad būtų geresnė informacijos klaida. Reikia sustiprinti ES e, jūrų saugos agentūros vaidmenį ir galės. Ir dėl visų šių priežasčių manome, kad balsavimas ir pasiektas rezultatas yra teigiamas, todėl norime pasidžiaugti ir paremti šią iniciatyvą. Toliau periname prie Jana Kudakio pranešimo. Ponas Mastela. Essenziale, signor Presidente, riconoscere la capacità delle donne. Pone pirmininkė, būtina pripažinti, kad moteris užima labai svarbę vietą darbo rinkoje ir jų vaidmenį būtina stiprinti, suteikti joms papildomų galimybių dalyvauti darbo rinkoje bei sėkmingai atlikti pasirinktą darbą. Taip pat reikia kovoti su lyčių diskriminavimo šioje srityje. Palaikiau e, pranešimą, nes pabrėžiama MVI vertė bei iškeliamos problemos, su kuriomis susiduria moteris. Moteris kaip darbuotojas gali prisidėti prie ES ūkio stiprinimo. Kiekviena valstybė narė čia turi savas strategijas dėl moterų skatinimo, mm, užimti vadovaujančias pareigas. Aišku, priemonės valstybėse narė mm, yra skirtingos, daug skirtumų sąlygų ir kultūriniai skirtumai. Tačiau akivaizdu, kad e, verslas be moterų yra neįsivaizduojamas. Ponas Rodė, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Tikrai sunku nepritarti pam, pamatiniai pranešimo idėjai. Moteris taip pat gali būti verslininkės. Aišku, kad jos gali būti verslininkės ir būna tikrai geros verslininkos. Tačiau valstybės narės turi e, imtis priemonių, kad būtų paprasčiau suderinti privatų ir profesinį gyvenimą. Taip pat nacionaliniai parlamentai turi užtikrinti didesnį dėmesį MVI. Tas svarbu, tačiau kodėl čia pirmiausia e, turime galvoti apie moteris verslininkės. Ar nereiktų pasakyti, kad kiekvienam turime sukurti geras sąlygas e, kurti savo verslui ir kiekvienas vyras ar moteris turi pats apsispręsti, nori jis jį tapti verslininku, verslininkė ar ne. Pone Dots. Pone Maginės, ačiū ponė pirmininkė. Kalbėdami apie moterų verslumą, tai pasakysiu, kad tiek vyrams, tiek moteriams čia daugiausia problemų kelia e, kreditų neprieinamumas Airijoje. Čia yra didelė problema. Įmonės e, taip pat nenoriai prisėmė papildomus kreditus. Turime giliau išanalizuoti, kasgi vyksta tuomet, kai įmonės prašo kredito. Jų prašymai netmetami, bet svarstymai trunka tiek ilgai, tiek daug biurokratijos šiame procese, kad nemaža uh, E, jų dalis tiesiog nepabaigė šio proceso, nors oficialiai jiems kreditas nebuvo nesuteiktas, bet iš principo bankuose vykstantis procesai yra bandymas išvengti suteikti kreditų ir manau tai yra pagrindinė problema, o ne tai vyras ar moteris turi būti verslininkė. Pone Harkin, uh, Šio pranešimo tikslas yra skatinti motinų verslumą, tačiau tikrai negalime apsiriboti tik moterimis, bet iš kitos pusės tik e, viena iš dešimties moterų siekia sukurti savo verslą. Na, apie ką čia reiktų dar kalbėti, socialinis e, saugumas mano gimtinėje, jeigu jūs esate verslininkas, tai Mm, savaime negaunate socialinio draudimo, nebent pats save įdarbintumėte savo įmonėje. Aišku, aš suprantu, kad valstybės narės turi daugiausia galių spręsti šią problemą, šiaip ar taip mes taip pat turimėtume nenusisukti nuo šios bėdos. Turime galvoti apie mikrofinansavimo programą, apie tai taip pat kalba pranešimas MVI galima skirti iki 25 tūkstančių eurų, ypač toms įmonėms, kurios negauna finansavimą iš banko, dėja mano gimtėje nega, negauna galimybės pasinaudoti šio fondo ir aš raginu suteikti šią galimybę visiems ir raginu aktyviai šią galimybę naudoti. Ponas Kelis, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, Norėčiau pasidžiaugti šio pranešimu. Turėtumėme atidžiau pažvelgti į tai, ką daro bankai ir kodėl įmonės atsidūrė krizėse, krizėje ir kiek yra vadovaujančiųjų moterų įmonėse ir tikrai situacija yra ne visuomet tokia, kokios mes norėtumėme, Manau, mes turime skatinti moteris prisimti daugiau atsakomybės. Be abejo, jeigu Lehman Brothers būtų vietoj brolių būtų Lehman seseris, tai gal tos krizės ir nebūtų kilę. Akivaizdu, kad moteriams reikia daugiau galimybių dalyvauti versle, ar tai būtų mažas verslas, ar stambos įmonės. Ir galiausia ponas Klas. Pone Klas, atsiprašau. Mikro. Ähm, nicht wegen der Sache, sondern weil ich immer auch dafür. Ačiū. Aš visuomet siekiu teisinio saugumo MVI. Paprastai neturi stebėtojų, tarybų ir e, ten nėra daug akcininkų, taip pat valstybė nebūna akcininkė. Aišku, aš palaikau, kad moterų dalis įmonių tarybose būtų subalansuota, tačiau tos tarybos turi realiai veikti. Moteris versle nėra kažkoks e, gelbėjimo ratas, tai yra natūralus dalykas. Reikia moteriams padėti pradėti savo verslą, kuris neretai būna e, smulkus ir būtina užtikrinti joms skaidrų finansavimą. Nemažiau svarbu pradedant savo verslą yra ir socialinė apsauga. Čia mums taip pat reikėtų užtikrinti žingsnis po žingsnio socialinę nepriklausomybę ir tokiu būdu užtikrinti jų verslumą. Ačiū. Dėkui. Prieš baigiant posėdį pasakysiu, kad ką tik e, prie mūsų prisijungė e, jaunųjų klausytojų grupė. E, tikrai apgalės tauju, kad mes jau baigėme. Rytinę dalį mes baigėme anksčiau, nes vieną pranešimą baigėme nagri... atsisakėme nagrinėti, gražinome į komitetą. Tikrai gaila, kad taip nutiko. Džiaugiuosi, kad atvykote į Europos parlamentą ir labai apgalėsau dėl to, kad dėje jūs nieko nepamatysite čia. Ir dabar baigiame savo sesiją, darbus tęsime trečią valandą.